jest. Gerbiami kolegos, kitas pranešimas Marija Teresa Sančias Šmit, Europos kultūros ir kūrybos sektorių remimas, siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Pranešėjai žodis keturiom minutėm. Merci, Dėkoju, pirmininkė, brangus kolegos kultūros ir kūrybos sektoriai labai e, e geri, geri e, sektoriai dėl Europos kultūros E, ir kūrybos sektorių rėmimą ir siekiant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, tai yra puikus pavadinimas. E, krizės metu reikia siūlyti konkrečius kelius, kad galima būtų skatinti e, augimą ir darbo vietų kūrimą. Kultūriniai sektoriai labai daug sektorių apima, jie auga nepaisant krizės ir tai yra netgi gyvybiškesni sektoriai negu visa ekonomika Europos Sąjungoje. Jie e, įeina į Europos strategijos 2020 tikslus e, ir skatina inovacijas, konkurencingumą, socialinę įtrauką, E, bei e, didesnį atsiverimą Europai ir pasauliui. Kaip rodo pasaulis, mes e, per 20 pastarųjų metų labai daug darbo vietų sukūrėme ir labai prisidėjome prie augimo. 20 milijardų apyvarta, 12 milijonų darbo vietų ir panašiai kaip įtikinti valstybės narės investuoti į kultūrą ir meną e, krizės metu. Nauda ir įvairūs finansavimo šaltiniai egzistuoja e, pavyzdžiui, kūrybinė, e, kūrybiška Europa, sanglaudos fondai, kapitalas yra regioninis, Kanų festivalis, Avignono festivalis ir Zalzburgo festivalis, ypatinga E, poveikį, gerą poveikį duoda tiek miestams, tiek regionams. E, regionai turi naudoti Europos fondus ir remti jų kūrybinę sritį e, bei propaguoti jų kultūrą ir kultūros paveldą. Argumentų čia galima pasiteikti daug, nes ir socialinė sanglauda, ir kultūrinė įvairovė padidėja, ir darbo vietos kūriamos, ir dinamiškesnė Europa ir mokesčiai geriau surenkiami, profesionalai, specialistai rengiami. Nau, nauja, nauji verslo modeliai e, ir panašiai. Spauda ir e, labai prisideda prie e, E, kultūrinės įvairovės, ES turi remti šią sritį ir skatinti inovacijas, e, konkurencingumą bei atsivirimą pasaulį. Labai svarbu kultūriniam nei įvairoviai e, ir mūsų teritorijų ekonominiam bei kultūriniam vystimuisi. Mes esame pasaulio E, kryškelėje, ypatingai kultūros sektorius. E, ir šiandieną e, šalia ekonomikos tai yra labai svarbus elementas, nesvarbu, kokiu mastu į jį pažiūrėsime vietiniu, regioniniu ar tarptautiniu, įdarbinama vis daugiau jaunimo šioje srityje šie sektoriai kuria labai daug darbo vietų ir mm, dažnai tos e, sukurtos darbo vietos mm, gali būti eksportuojamos dar ir kitur. Europa e, atsidūrusi sunkioje situacijoje turi skatinti kultūrą visose šalise atsižvelgiant į jų specifiškumą. Dėkoju, pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. E, pirmasis kalbės ponės Lopės Istūrės Vai. E, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už tai, kad dar kartą suteikėte man žodį. Norėčiau padėkoti savo kolegijai e, Sančias Šmit už šį pranešimą. Norėčiau pakalbėti apie kūrybišką jaunimą nes šiame pranešime kalbama ne tik apie kultūros, bet taip pat ir socialinius klausimus. Ir todėl turime nepamiršti, kad šiuo metu ES yra aukštas jaunimo nedarbo lygis. Todėl yra e, dabar svarbiau nei bet kada, kad kultūra suteiktų e, šansus kūrybiniam jaunimui. Ir e, čia turime kalbėti ne tik apie subsidijuojamą kultūrą, bet ir apie įvairias nedidelės kultūrinės organizacijas, kurios galėtų suteikti E, šansų, galimybių jaunimui. Norėčiau e, pakalbėti apie e, tai, kad reikia skatinti tikrus kultūrinius mainus tarp ES ir JAV, taip pat reikia skatinti kultūrinius mainus ES, reikia kurti europinę kultūrą, kur gerbtų visų regionų tradicijas. Dėkoju toliau, pane Grisbek. Yeah. There is a blue card. Will you accept a blue card? Yra, pa, yra pakelta melinoji kortelė. Ar jūs atsakysite į klausimą? Okay, I will give the floor uh, directly to Mr. Lockhart. Gerai, tokiu atveju suteiksiu žodį ponui Lockhart. Dėkoju, ponė pirmininkė. kaip Kaip kultūros komiteto atstovas labai džiaugiuosi pranešimu, norėčiau padėkoti pranešėjai, nes jos pranešimas prisideda prie labai svarbių e, iniciatyvų, kurių reikia imtis e, kultūros sektoriuje. Tai yra kūrybinis sektorius ir sutinku iš pat pradžių nu, su, su tvirtinimu, kad, galima, e, kad gali kultūrinis sektorius prieiti prisidėti prie išėjimo iš krizės ir prie naujų darbo vietų kūrimo. E, norėčiau pastebėti, kad išvelgiu e, tam tikrą protekcionizmą, kalbant apie kultūrą. Aš pastebėjau 60 straipsnį, kuriame kalbama buvo apie kultūros išskirtinumą e, Amerikos atžvilgių. Mes, e, liberalai, neremė tokio požiūrio, kultūra turi būti atvira, tai turi būti laisva rinka ir aš manau, kad kultūra uh, E, gali egzistuoti nacionalinėme lygmenyje. Man nekyla jokių problemų dėl kultūrinių sektorių, ar tai būtų Amerikos, Danų, ar Prancūzų, ar, ar, ar Britų kultūros sektoriai. Mums tai yra tikrai raudonoji linija ir tokių kažkokių tai kultūrinių išimčių taikyti negalime, nes ir taip su, su Amerika turime labai daug klausimų aptarti darybose. Dėkoju toliau ponas Paška. E, Dėkoju ponė pirmininkė. Viešosios diskusijos dėl žaliosios knygos, dėl kultūrinio ir kūrybinio sektoriaus e, parodė, kad komisija palaiko šių sektorių augimą, ekonomikos augimo prasme. Komisija e, E, suteikia naujas paskatas ūkio augimo didinimui. Todėl mes turime nepamiršti, kad mes nepakankamai vertiname kultūros ir kūrybos sektorių. Nedidelės kūrybinių darbuotojų organizacijos, kurios pradėjo savo veiklą garažuose ir kitose tam netinkamuose e, e, vietose, jos perdoda e, savo žinę visam pasauliui. E, Todėl manau, kad reikia nepamiršti, kad tokios mažos organizacijos prisidėjo prie Apple, Google ir Microsoft vystimo. E, mes turime nepamiršti e, kūrybiškumo e, naudos mūsų visuomeniai, todėl manau, kad Europoje turime sudaryti visas sąlygas, kad labiau vystytųsi mūsų žmonių kūrybiškumas. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai komisarijai Reding. President pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, komisija džiaugiasi parama išsakyta dėl ES kultūros ir kūrybinių sektorių integru, integruoto požiūrio. Aš manau, kad mus sieja tie patys įsitikinimai. Šie sektoriai yra perspektyvų vieni perspektyviausių ES šiuo metu, jiems tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją ir todėl komisija paragino valstybės narės, kur renkti daugias luoksnės strategijas, kad būtų paskatinti kultūros ir kūrybiškumo sektoriai ir tos strategijos turėtų atsidurti nacionalinio vystimosi darbo tvarkėse. Mm, prie strategijos yra pridedamas ir komunikatas, taip pat e, Europos kūrybinės, kūrybinės Europos programa. Komisija su pasitenkinimu atkreipė dėmesį, kad pranešimas, kurį parengė ponė Sančias Smith, e, kalba apie visus iššūkius, kurie įvardyti ir komisijos komunikate. Pavyzdžiui, kūrybinių įgūdžių gebėjimų e, kūrimas, tinkama reguliavimo bazė, prieinamas finansavimas, taip pat iššūkiai susijęs su globalizacija ir skaitmeninimu ir būtinybė gerinti prieigą prie tarptautinių rinkų. Komisija, žinoma, yra numačiusi ilgalaikę strateginę viziją, tačiau parengė ir trumpalaikę praktinę darbo tvarkę, kurioje numatyta 40 skirtingų veiksmų. Jie bus įgyvendinami e, e, taikant koordinuotus veiksmus per artimiausius metus. ES finansavimas 2014-2020 metais taip pat suteiks daug galimybių kūrybiškiams sektoriams, kūrybos sektoriams. E, bus gyvenamas programos, kuriomis bus siekiama padėti organizacijoms, menininkams, kuriejams dirbti per sieną ir pasiekti kaip galima platesnę auditoriją. Labai svarbu, kad kultūrinė bendruomenė, taip pat vietos ir regioninės valdžios institucijos, kaip galima geriau pasinaudoti panaudotų sanglaudos politikos lėšomis. Todėl komisija džiaugiasi šio pranešimu ir kad jame kalbama apie tai, kokį e, indėlį šie sektoriai gali įnešti į vystimasi. Dėkoju. Už šias baigiamasias pastabas diskusija šio klausimu baigta. E, balsuosime šiandien 12 valandą. dalším bodem jednání e, je prohlášení komise které se týká stavu jednání o Evropské bankovė. Ačiū. Kitas darbo tvarkės punktas tai yra komisijos komunikatas dėl dėrybų dėl Europos bankų sąjungos. Kaip matote,